Chairman Gulgiari? Yes? Yeah, everything. Yeah, everything is fine. Honorable member. Gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Manau, tinkama būtų tarti keletą žodžių apie politinę motivaciją. Tikiuosi, kad prisidėsiu prie geresnio pasaulio kūrimo. Pasaulio, kur žmonės galės gyveninti savo svajones, aprūpinti savo šeimas, mokytis kiek įmanoma geriau, kur žmonės galės darniai sugyventi su aplinka, visuomenės, kur kuri galės, galės džiaugtis tvirtą ekonomiką ir turėti garantijas ateities kartom, kur, visu, kur bus įvairovė tarp tautų. Todėl, jeigu būsiu patvirtinta komisijos narė atsakinga už konkurenciją, sieksiu to, ko visada siekiau savo politinėme gyvenime, tai yra pasirūpinti, kad neliptumėm nei ant didžiųjų, nei ant mažųjų galvų, kad niekas nieko nebūtų e, pasinaudota, kad niekas nebūtų išnaudojamas, kad būtų tikrai atvira, sąžininga konkurencija, kad visi turėtų galimybę klestėti, kad būtų didesnis pasirinkimas ir mažesnės kainos, kad būtų garantuotos darbo vietos ir didelė laisvė mm, kreipimasis į šį komitetą man turi ypatingą reikšmę. Aš pirmas tik į Europos parlamentą atėjau prieš 25 metus kaip stažuotoja. Niekada negalėjau net įsivaizduoti, kad štai šiandien stovėsiu prieš jūs. Man iš tikrųjų tenka didelė garbė. Kai man buvo 21, pradėjau dirbti Europos reikalų komitete, mano politinėje partijoje Danijoje. Ir tuomet mes rengėme kampaniją Tikime Europą. Ir aš tuo tikiu. Dabar šuolis laikų ir štai prieš trejus metus, beveik tą pačią dieną, tapau ekonomikos reikalų ir vidaus reikalų ministre ir dalyvavau pirmame ECOFIN tarybos posėdėje. Tuomet tuo laiku buvo daug netikrumo. Taryboje mačiau ir patyriau, kaip tas pasitikėjimas Europa transformuojasi į konkrečius sprendimus Europos Sąjungai. Mes galime ištverti audrą tik tuo met, jei stovime iš vien, jei vykdome pažadus, kuriuos davėme vieni kitiem ir jeigu dirbame vardan bendro intereso. Tokia dvasia buvo suporta stalą. Ir dėl to, kad išmintingus sprendimus priėmė komisija, taryba ir parlamentas, krizė buvo suvaldyta. Pradėjau nuo šių prisiminimų, nes norėčiau tą pačią dvasę atsinešti ir į šias pareigas, į kurias esu kandidatė ir šiandien dėl kurių stoviu čia. Tikiu bendro intereso gynimu, tikiu, kad tai yra konkurencijos politikos esmė. Nesu pripratusi prie kažkokių didelių žodžių, grandi, grandiozinių pareiškimų, bet aš manau, kad jie tinkami, kai žiūri, kokias reikšmingas vykdomasias valdžias galės vykdo komisija konkurencijos srityje. Neutralumas, nešališkumas, griežtumas, įstatymo viršenybė užtikrinti. Neutralumas, nešališkumas, griežtumas dėl faktų, dėl ekonomikos, dėl įstatymo. Tai bus mano veiksmų pagrindas. Įsiklausysiu kiekvieną. Nuo stambiausių tarptautinių kompanijų iki mažiausių įmonių atstovų nuo valstybių iki piliečių. Tačiau mano darbuotojų atliktos analizės ir mano sprendimai te, tikrai nebus niekieno įtakojami. Es konkurencijos taisyklių įgyvenimo užtikrinimo autori tvirtumas priklauso nuo mūsų nepriklausomumo, nešališkumo ir konfidencialumo principo laikymasi, kai eina kalba apie atskirus atvejus, individualių atvejų nagrinėjimą. Tik jeigu būčiau patvirtinta komisijos nare, ginčiau tai nenuilstamai. E, tyrimai bus atliekami, sprendimai bus siūlomi e, komisijai, nežiūrint įmonės e, valstybinės priklausomybės svarbos ar dydžio, o valstybės pagalbos atvejais ir nepaisant kokios valstybės į tai įsitraukusios. Man tai yra konkurencijos teisės įgyvenimo užtikrinimo vertybės. Be kitų dalykų aš didžiuojuosi Europos parlamentu ir jūsų ryštų ginti tas vertybės. Jei patvirtinsite mane, aš sieksiu dirbti kartu su jumis, kad užtikrinčiau, jog nešališkumas, neutralumas ir griežtumas visuomet bus tos vertybės, kurios galios įgyvendinant konkurencijos teisės aktus. Krize buvo suvaldyta, taip. Bet per pastaruosius keliarius metus Europa patyrė recesiją, augantį skurdą ir labai neiškės ateities perspektyvas. Dabar iššūkis akivaizdus pastatyti Europą atgal ant kojų paspartinti augimą, kurti darbo vietas, užtikrinti inovacijas, sugražinti dinamiką ir socialinę sanglaudą. Konkurencijos politika vaidina esminį vaidmenį, taip pat ir išrinktojo pirmininko raginime užtikrinti, paskatinti darbo vietų kūrimą, augimą ir investicijas, kad būtų galima spręsti globalius iššūkius, su kuriais susiduria mūsų pramonė ir stambi ir smulki. Ir mano pagrindinis tikslas bus siekti įveikti tos pagrindinius tikslus, kurie kliudo augimui ir inovacijoms, kurie sukūrė darbo vietas. Įmonėms sekasi, kuomet jos konkuruoja pagal savo veiklos rezultatus, pagal savo nuopelnus. Svarbiose rinkose, kaip energetikos ar skaitmėse sektoriuose, sektoriuose, reikia ypatingo budrumo, užtikrinant, kad dominuojantis mm, operatoriai laikytųsi taisyklių. Tai ypač svarbu, kai jeigu norime, kad novatoriškos e, MVI įmonės taip pat klestėtų. Valstybės pagalbos rytyje aš taip pat stengsiuosi plėtoti valstybės pagalbos modernizavimo darbo atvarkę. Būtent to modernizavimo labai reikia, kad valstybės narės galėtų prisimti daugiau ir aktyvesnės atsakomybės už valstybės pagalbą. Tai labai svarbu, taip pat didinant skaidrumą ir atvirumą, naudojant e, viešuosius išteklius iššūkius ir piliečiai tada geriau tai matys, piliečiai tada matys aiškesnį vaizdą, kaip tie mm, riboti um, ištekliai yra naudojami. Taigi tai bus mūsų viešų diskusijų labai svarbi dalis. Kartais e, valstybės pagalbos, e, įmonės susijungimo ar kovos su monopoliais taisyklių gyvenimo užtikrinimas kainuoja ypač trumpalaikiu laikotarpiu, Sažininga konkurencija ir pokyčiai rinkose vis tik tai um, atneša didžiulio augimo dividendų. Iš tikrųjų. Tačiau jie taip pat gali turėti ir trumpalaiką laikotarpę socialinių išlaidų, socialinės kainos Taigi dirbsiu su valstybėmis narėmis ir regionais, kad užtikrinčiau, jog jų veiksmai, jų intervencijos netruk, nestabdytų struktūrinio formų. Ir dirbsiu su valstybėmis narėmis bei bei regionais, kad užtikrintų, kad tos priemonės, kurios lydi pereinamasis e, procesus, tikrai įtrauktų ir socialinį, socialinį dimensiją. Mūsų Europos konkurencijos politika yra paremta tvirtais, e, gerais principais. Jie yra nustatyti sutartyje ir atlaikę laiko išbandymus. Taigi, mm, Svarbiausi tiesioginiai konkurencijos politikos tikslai yra išlaikyti bendrą rinką atvirą, užtikrinti vienodą žaidimo taisyklės visiems. Tačiau, ką mes galime padaryti, tai užtikrindami irgi yra labai svarbu, tai yra darbo vietos ir augimas. Daug kas pasikeitė nuo to laiko, kai konkurencijos taisyklės buvo pirmą kartą įtvirtintos, suformuluotos sutartyje. Tai toks kuklus vertinimas. Visų pirma, mūsų ekonomika skaitmeninė. Šis ir kiti pasikeitimai iš tikrųjų kelia didžiulių iššūkių mums ir toliau kelstų iššūkių. Mes turime nuolat stebėti rinkų pasikeitimus, raidą, tam, kad mūsų priemonių paketai būtų uh, tinkami ir kad galėtumėm prognozuoti mūsų ekonomikų pokyčius. Šiame kontekste konkurencijos politika vaidina lemiamą vaidmenį, kai eina kalba apie tai, kad kaip mums vėl pradėti aukti. Man tai reiškia, kad tai eina kalba ne vien tik tai apie firmas ar vartotojus, tai eina kalba apie piliečius, apie žmonės, apie mus. Europos firmos mažos vidutinio dydžio įmonės, taip pat stambios tarptautinės kompanijos konkuruoja globalizuotame pasaulyje. ES konkurencijos taisyklių nustatyta drausmė gali padėti mūsų verslui kurti inovacijas ir stiprėti. Kai kas teigia, kad tarsi yra prieštara tarp konkurencijos politikos ir pramoninės politikos. Turiu pareišti, kad nesutinku. Mums reikia konkurencijos politikos, lygiai taip pat, kaip mums reikia mokslo tyrimų, technologijų plėtros, investicijų ir kapitalo ir tikrai gerai apmokytos darbo jėgos. Nėra gera tokia pramonės politika, kuri gintų įmonės nuo konkurencijos vartotojų kainą. Būtent todėl aš manau, kad konkurencijos rytis nėra tokia vienišas rytis. Priešingai, reikia galvoti apie geresnį reguliavimą, kuris sukuria ir stiprina bendrą rinką ir skatina konkurencingas įmonės. Reguliavimas taip pat įtakoja rinkos realybės ir uh, Mm, matome tai telekomos sektorio, kur rinkos e, toliau išlieka nacionalinės daug metų ir po liberalizavimo. Kas teigia, kad negalime savo leisti efektyvių konkurencijos taisyklių gyvenimo užtikrinimo namuose, kai rinkos užsienė yra, ne, yra netaip griežtai prižiūrimos. Vėlgi, Nesutinku. Geriausias būdas pasirengti konkurenciją užsienyje yra būti konkurencingu jau pas save namuose. Todėl glaudžiai bendarbiausiu su kitais komisarais komisijoje. Bet tai yra tik tai viena iš priežasčių, kodėl um, konkurencija nėra tokia vieniša atsakomybės rytis. Yra dar ir kita priežastis. Ir aš labai tikiuosi dirbti kartu su jumis, gerbiami Europos parlamento nariai iš, iš šio komiteto ir kitų. Aš ir oficialiai neformaliai dirbsiu su jumis, kadangi jūs geriausiai pažįstate rinkėjus, jūs girdite piliečių susirūpinimą. Gerbiami parlamento nariai, turime parodyti, kad tikrai rasime sprendimus, kuomet reikalingi tie sprendimai Europos lygmenių. Ir čia pacituosiu išrinktai pirmininką, mes turime didesnį, plačesnių užmojų dideliuose dalykuose ir mažesni, kuklesni dėl mažų dalykų. Ir mm, pastarojo laiko valstybės pagalbos modernizavimo pakeitimai mūsų įstatė į tinkamas vėžes ir padės mums sutelkti dėmesį ten, kur reikia mūsų įsikišimo, o valstybės narės imsi savo atsakomybės kitais klausimais ir kovos su monopoliu srityje, antitresnėje srityje taip pat sutelksiu dėmesį į tokias verslo mm, praktikas ir aš pasisakau už tvirtą konkurenciją, bet aš tikrai nedvėjosiu kvesionuoti ir stambiausių veikėjų elgesį, kuomet jie nepagristai bando išstumti smulkesniuosius konkurentus. Ir aš labai tikiuosi, kad ir jūsų tarpe rasiu tas pačias vertybės, nes konkurencijos politika tikrai nėra nei biurokratija, nei techniniai dalykai. Tai yra vertybės. Ir tai aš radau Europos parlamente. Ir aš tikiuosi, jei būsiu patvirtinta į šias pareigas, galėsiu ir toliau kartu su jumis dirbti, bendradarbiauti vardan šių vertybių ir aš tikrai įsipareigoju palaikyti nuolatinį dialogą su Europos parlamentu ir šio komitetu, ne vien tik tai tuomet, kai tai oficialiai yra reikalinga, bet tiesiog kiekvieną įmanomą progą. Tai iš tikrųjų tarnauja. Tai, jūs atstovaujate Europos rinkėjus, taigi tai yra labai svarbu, kad būtų bendradarbiavimas su Europos parlamentu, nes tokiu būdu užtikrinama partnerystė. Ačiū.